trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate e detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune. Svarstysime klausimą apie tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais nesusijusiais su bendra užsienio saugumo politika. Perdame Europos parlamentui. Žodis pranešėjai, ponai Hefneriui, kalbėti keturias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, šiandien galime žengti svarbų žingsnį sustiprindami demokratiją Europoje, nes demokratija yra grindžiama mintimi, kad politiniai sprendimai neturi būti priimami slapta už uždarų durų, tie turi būti skaidrus, prieinami plačiai visuomeniai, kad piliečiai ir jų renkami parlamento nariai galėtų sekti įvykius, kad galėtų juos įteisinti ir e, kontroliuoti. Iš mūsų parlamento narių piliečiai to taip pat laukia. Rinkimų metu jie suformulavomus atitinkamas užduotis, todėl mes privalome ES politiką, taip pat ir dėrybas su taryba, pavyzdžiui, dėl tarptautinių sustarimų kontroliuoti ir priimti sprendimus kartu. Ta galėsime daryti tik turėdami atitinkamą informacija, dėja šiandien dažnai taip nėra. Galite prisiminti nemažai šiame parlamente ir viešoje dvieje vykusių diskusijų, pavyzdžiui, dėl aktą. Vieną pavyzdį būtų galima pasirinkti, kuomet buvo deramasi dėl tarptautinių susitarimų, nesuteikus parlamentui visų reikiamų dokumentų, dėl to mes negalėjome įvertinti visų e, susitarimo aspektų ir su juo susijusių ketinimų. <clears throat> Todėl e, mes privalome dalyvauti tikrose darybose su taryba. Šiame pranešime apie tai ir kalbama. Kalbama apie sąlygas, kuriamis mums būtina pateikti įvairius dokumentus. Šia kalba eina ne vien apie darybinius dokumentus susijusius jau pasibaigusiomis darybomis. Kalba eina apie naujų darybų planavimą, strateginius projektus, vidaus naudojimo e, slapto arba labai mm, visiškai slapto naudojimo dokumentus ir e, todėl reikia pasirašyti atitinkamą e, sustarimą su taryba, kaip tvarkyti, kaip naudotis šios, šiais dokumentais. <clears throat> Tačiau taip pat e, ypatingos slaptumo dokumentų atveju, aišku, reikia taikyti specialiasias procedūras, jeigu šis dokumentais nori uh, naudotis ir su jais susipažinti parlamento nariai. E, Šiau parlamentui būtina ši informacija, jeigu mes siekime kontroliuoti tarybą, tačiau taip pat būtina labai atsakingai elgtis su ta informacija, su kuria susipažintume e, šių procesų eigoje, būtina užtikrinti, kad e, tam tikra informacija nepatektų į išorę ir manau, kad kolegos tą suvokia. Taigi Šis žingsnis būtų labai svarbus, vystantis Europos demokratijai, kad parlamentas tokį sustarimą pasirašytų ne tik su komisija, tačiau taip pat ir su taryba ir galėtų naudotis mano minėtais dokumentais, kad žinotume, kokia yra ES pozicija darybose dėl pasaulio prekybos susitarimų, dėl klimato kaitos, dėl dvišalių prekybos ar bendrabiavimo susitarimų, kokia mūsų darybinė pozicija, kokie yra darybų tikslai. Mes stengdamėsi vykdyti piliečių galimybę dalyvauti šiuose procesuose. Klausimas vis dar nėra išspręstas. Šiuo metu deramės dėl <clears throat> tyrimo komisijų teisių, kuomet mūsų parlamentas nori atlikti tinkamus tyrimus dėl galimų pažeidimų. Ir čia susidurime su atinkamomis problemomis tiek santykiuose su taryba, tiek su valstybėmis narėmis, e, kadangi mums neleidžiama susipažinti su tam tikrais dokumentais, išklausyti liudininkų ir taip toliau, turime šią teisę įsikovoti, siekdami apginti piliečių interesus, apginti demokratiją, priešingą atveju negalėsime e, vykdyti savo e, darbo ir įsipareigojimų piliečių atžvilgių. Taigi dėkoju Jums už bendradarbiavimą rengiančią pranešimą ir linkiu sėkmės tolesnėme darbe. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu kalbėtojams politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, APP vardu ponas Čarkovskis. Trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti dėrybinę komandą ir jos vadovą, poną Hefnerį, kad buvo pasiektas toks svarbus susitarimas. Toks darbas nėra lengvas ypač tuo met, kai kalba eina apie dvi institucijas ir viena iš jų yra suteikiami nauji įgaliojimai, ypatingai tose srityse, kurios yra gan jautrios, kalba eina apie įslaptintą informaciją. Šiuo atveju mūsų dėrybininkams pavyko pasiekti brandaus susitarimo, kuriame yra numatomas susitarimas dėl to, kaip mes galime gauti įslaptintą informaciją, kurią turi taryba. Daugeliu tai atrodytų techninio pobūdžio klausimas, tačiau tai yra dar vienas žingsnis siekiant e, praktiškai gyvendinti tą prašymą, kurio, kurį girdime eilę metų, siekiant užtikrinti didesnį demokratinį ES veiksmų tikrinimą. Tai atitinka Lisabono sutarties dvasę ir nuosadas dėl skaidrumo. Šis parlamentas jau eilę metų įvairiuose sutarties pakeitimuose tam teikia prioritetą. Norint, kad parlamentas priimtų atsakingus sprendimus, reikia mums susipažinti, kuo galima plačiau su informacija. Tam reikalingos atitinkamos priemonės ir, kaip sakė ponas Hefneris, tai yra stambesnio proceso dalis. Ir mes čia kovojame tam, kad e, gautumėme prerogatyvas numatytas, ar tai būtų tyrimų komitetas, ar dėrybinė komanda, ar tai būtų bendroji užsienio saugumo politika. Mūsų dėrybinė komanda puikiai padirbėjo ir pasiekė neblogų rezultatų. Teisinis pagrindas, principai jau egzistuoja ir labai svarbu dabar, kad Europos parlamentas atinkamai atliktų savo darbą ir sukurtų tokią sistemą, tam, kad susitarimas galiausiai būtų įgyvendintas ir pritaikytas praktikoje kuo galima greičiau. Taip pat turime nepamiršti, kad susitarime yra tam tikrų interpretavimo galimybių ir aš tikiuosi, kad taryba pasitelks geranoriškumą ir gyvendinant šį susitarimą vadovausis tuo geranoriškumu. Mes žinome, kad santykiai tarp institucijų yra numatyti sutartyse, bet labai svarbu, kad ta gera praktika būtų visuomet taikoma ir šiuo atveju tie principai ir buvo pritaikyti praktikoje. Dėja, trūksta dar, vienos, dar vieno komponento, siekiant užtikrinti ES ir ES parlamento prieigą prie įslaptintos informacijos bendroje užsienio saugumo politikoje. Iš principo tai, kas yra nuveikta, susijęs su vienu pagrindiniu dalyku. Tarp institucinio susitarimo pagrindų mes galėsime eiti savo pareigas parlamente kur kas geriau, priimti labiau informaciją pagristus sprendimus, veiksmingiau juos priimti ir mes tikimės, kad taryba irgi laikysis skaidrumo principų. Tai ir buvo parlamento e, prioritetas e, eilėje sutarties pakeitimų. Ačiū. Dėkoju. Dabar socialistų frakcijos vardu pasisakys ponas Gerero Salom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradžioje norėčiau padėkoti ponui Hefneriui už parengtą pranešimą, kurį šiandien aptarėme ir dėl kurio šiandieną balsuosime. Mes skaitome knygas apie demokratiją, įvairias studijas apie demokratiją ir žiūrime, kokie yra demokratijos apibrėžimai. 20 amžiaus pradžioje demokratija buvo galimybė formuoti viešąją nuomonę skaidriai. Tie, kurie valdo, ne vien tik tai yra atskaitingi piliečiams, bet jie turi reaguoti į piliečių poreikius. Ir norint, kad parlamentas tinkamai tų savo pareigas, tai yra priimtų teisės aktus ir prižiūrėtų teisės aktų įgyvenimo procesą, tam mums reikalinga informacija ir skaidrumas. Tik tokiu būdu Europos parlamentas galėtų tinkamai suvaidinti vaidmenį, savo vaidmenį kaip piliečių, piliečių atstovaujantį organiz, organizaciją. Tris, tris klausimus norėčiau akcentuoti. Pirmiausia, parlamentarų orumas yra sustiprinamas, gauname prieigą prie informacijos parlamento pastatuose ir tokiu būdu daugiau parlamento narių gaus prieigą prie tokios informacijos. Ir pranešėjai, ir šešėliniai pranešėjai, ir atitinkamų komitetų nariai gaus prieigą prie, prie informacijos. Na ir galiausiai yra sumažinami įslaptintos informacijos e, srautai. Norint susipažinti su tokia informacija, nariams reikalingas atitinkamas leidimas. Bet tokios informacijos dabar jau bus mažiau. Taip pat, kaip reik, reikia pagalvoti, kaip būtų galima sutvarkyti informaciją bendrosios, žem, bendrosios saugumo ir užsienio reikalų politikos rytyje. Čia irgi reikalingas atitinkamas susitarimas. Taigi aš norėčiau padėkoti tiems, kurie dėrėjosi uh, parlamento vardu ponia Hams, ponia Volis, Svoboda ir Lė, ponas Lėnė. Ačiū. Dėkoju. Ponas Riubikas e, norėtų užduoti klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą. Pone Gerer, ar primate klausimą? Labai ačiū, norėčiau paklausti kolegos, ar jis išvelgia kokį nors skirtumą tarp E, tos informacijos e, slaptumo e, dokumentų slėpimo, kurį vykdo taryba ir parlamentas ir turėtų būti vienodai traktuojamos šios institucijos bei vertinamos. <clears throat> Iš tiesų šiame susitarime siekiame, ap, siekiame apriboti mm, to neviešo naudojimo, e, dokumentų naudojimą tam, kad e, ne visi parlamento nariai galėtų turėti prieigą prie šių dokumentų. Ir dokumentai susijęs su viešojo interesu turėtų būti naudojami platesniu mastu nei su privačiais duomenimis susiję dokumentai. Alde frakcijos vardu, ponė Jėtumėki, dvi minutės kalbės. Aš norėčiau padėkoti ponui Hefneriui už bendradarbiavimą, taip pat šešėliniams pranešėjams. Visi laikėmės panašios pozicijos, siekėme daugiau skaidrumo ir galimybės piliečiams gauti daugiau informacijos, pat kaip ir mums tos informacijos daugiau reikia, nes priešingų atveju negalėsime daryti įtakos vykstantiems procesams. Todėl gerai, kad parlamentas ir taryba galiausiai susitarė dėl šios skaidrumo užtikrinimo. Tai galbūt nėra milžiniškas žingsnis į priekį, nes buvo užfiksuota, užrašyta ant popieriaus tik tai tai, kas ir šiaip yra daroma. Nieko tačiau tame susitarime nekalbama apie visiško slaptumo duomenys ir mes tikrai negalime taikstyti su tuo, kad šiais duomenimis galėtų naudotis vien tik tai elito atstovai tačiau galbūt pasirašant būsimai susitarimą arba dėl jo derantis bus užtikrinta, kad tiek parlamentui, tiek tarybai ateitie galėtų tos pačios naudojamos įslaptintais dokumentais taisyklės. Ačiū. Ponas Foksas, ECR frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti panai Hefneriui už jo darbą, kaip pranešėjo darbą. Mūsų frakcija pritarė šiam susitarimui. Reikia atlikti labai svarbų darbą, kad taryba ir komisija būtų atskaitingos. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad būtų tinkamai leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai ir kad viską klausimai būtų sprendžiami atvirai ir skaidriai. Taigi taryba turi panašiai elgtis kaip ir komisija. Mums reikia subalansuoti skaidrumo poreikis, reikia, kad reikalinga, kad kai kurie dokumentai būtų laikomi konfidencialiais. Ir tą pusiausvyrą pasiekti labai svarbu. Taigi, man malonu pritarti šiam pranešimui ir manau, kad dėl jo vyriausybės galės veiksmingiau dirbti. Ačiū. Ačiū. Toliau kalbės ponia Velža. Ji turėtų kalbėti, tačiau aš jos nematau. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Angurakiui, tačiau ir jo nematau salėje. Taigi suteiksiu žodį tiems, kurie prašė žodžio pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą ir pirmiausias ponas Varne Haueris. Galbūt galiu suteikti šiek tiek įdomios papildomos informacijos tarybai ir komisijai prieš kurį laiką e, uždavėme atitinkamų klausimų, taip pat gavome paklausimų iš tarybos ir komisijos mūsų generaliniam sekretoriui, siekiant įsiaiškinti, kiek įslaptintų dokumentų ES institucijose esama. Komisija mums atsakymą iš šį klausimą nepateikė. E, remdamasi argumentu, kad e, negalima to išsiaiškinti dėl administracinių priežasčių. Taryba, tačiau labai skaidriai mums pagal atitinkamas slaptumo kategorijas pateikė informaciją apie išslaptintus dokumentus ir už tai norime tarybai labai padėkoti ir ją pagirti. Taigi, kalbant apie pasikeitimus, tokio pabudžio informaciją tarp institucijų, čia reikėtų daugiau dėmesio skirti šiems aspektams. Per pastarusius dešimt metų e, Europos parlamentas tačiau gavo tik tai dešimt e, įslaptintų dokumentų turinčių atitinkamą slaptumo e, žymą. Turint omenyje, kad tokių dokumentų yra 10 tūkstančių maždaug cirkuliuojančių, tai galima būtų teikti, kad Europos parlamentas apskritai neturi jokios galimybės su šiais dokumentais e, susipažinti. Aš manau, kad galbūt būtų protinga pateikti pasiūlymą, kad visos informacijos savo interneto svetainėse e, institucijos talpintų informaciją apie riboto naudojimo dokumentų apimtis. Ačiū žodis ponui Hefneriui. Dvi minutės apibendrinti diskusiją. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už diskusijas. Mes ne savo pačių labui čia veikiame ir dirbame, atstovaujame piliečių interesams, todėl mūsų pareiga yra kontroliuoti kitų institucijų, taip pat ir tarybos veiklą, taip pat dalyvauti diskusijose, tvirtinant ES biudžetą, kitus teisės aktus, galime šias pareigas atlikti tik turėdami atitinkamą informaciją, nes puikiai žinome, jog pavyzdžiui, diktatūros dažnai pasitelkia tokias slaptumo priemonės, neteikia informacijos piliečiams, o mes turime elgtis kitaip, todėl turime žengti didelį žingsnį šią linkme. Dažnai sulaukime nusiskundimų, kad parlamento nariai, apie tai, kad parlamento nariai negali susipažinti su tam tikro pobūdžio dokumentais ir dabar pasirašėme atitinkamą susitarimą. Praktinis jo įgyvendinimas dar turės e, susigulėti. Tikrai galiu būti tikras, kad negausime visų dokumentų, tačiau esu tikras, kad nepasirašiusio susitarimo būtume negavę didelės dalies e, slaptumo žymomis e, pažymėtų dokumentų, pavyzdžiui, E, tokių, kurie buvo susijęs su darybomis dėl aktą e, susitarimo, taip pat dėl žmogaus teisų padėties Kinijoje, kuomet mano kolega po ilgų dėrybų su taryba turėjo asmeniškai prašyti galimybę susipažinti su tam tikro pobūdžio dokumentais. Dabar padėtis ženkliai pasikeis, šiuo susitarimu bus sudaromos sąlygos geriau veikti demokratinėms struktūroms, todėl skatinu kolegas aktyviai naudotis šią naująją teisę ir baigdamas norėčiau padėkoti kolegoms Lėniai Volės Harms už paramą ir pagalbą derantis su taryba. Pirmininkė, ačiū. Diskusiją šio klausimu baigiame. Balsuosime šiandien 12 valandą. Relazione eh, Gering. O dabar Pereikime prie